Haičio Respublikos prezidentas. Können ja mir mein Rednerpult hier hinstellen? liebe kolleginnen und kollegen kolegos gerbiamas prezidente marteli santykiai tarp europos sąjungos ir haičio pone prezidente yra ypač e, svarbus mums žemės drebėjimas 2010 m. sausio 12 d. nusiaubęs Haitį, kuomet žuvo daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių, o 1,7 milijono žmonių tapo benamiais. E, pažadino beprecedentį tarptautinį solidarumą, ypač iš europiečių pusės. Europos Sąjunga pradėjo visapusišką humanitarnės pagalbos misiją, kad būtų atsakyta šalis. Ir nuo 2010 metų ES buvo didžiausia donorė tiekiant pagalbą Haičiui. Jūsų šalis vis dar patiria baises žemės drebėjimo pasiekmes. Na, o šiemet dar viena stikinė nelaimė ištiko jūsų šalį kuomet uraganai Aizekas ir Sandy e, sukėlė dar daugybę netekčių jūsų gyventojams. Jūs žinote, kad galite paskliauti artimu mūsų, art, e, mūsų paramą ir artimų bendradarbiavimų su jumis. Mes norime padėti jūsų šaliai. Norime padėti jai tapti ekonomiškai ir politiškai stabilia šalimi, šalimi, kuri galėtų pati apsirūpinti. Ir kuri galėtų pati prisidėti prie skurdo mažinimo. Mes turime daug vilčių, kad bus sukurta tvirta ilgalaikė demokratija užtikrinti stabilumą Haityje. Šias viltis jėjame su jumis, ponė prezidentė. Žinoma, jūsų laukia didžiuliai iššūkiai ir turite patikėti mumis, kai mes tai sakome. Mūsų diskusijos e, komitete parodė, kad mes suprantame, kokius didžiulius iššūkius jūs turite priimti praėjus trims metams po katastrofos dar 320 tūkstančių žmonių jūsų šalyje reikia būsto, jie turi gyventi labai blogomis sąlygomis. Ir tas rekonstrukcijos atstatymo procesas, aišku, turi būti kaip galima veiksmingesnis. Reikia kovoti su skurdu ir reikia, aišku, tam stiprinti demokratiją ir teisės viršnybę, todėl reformos yra būtinos ypač teisės saugos srityje. Na, o dėl diskusijos dėl ES finansų turiu pridėti, kad mes turime užtikrinti, kad tarptautiniai įsipareigojimai turi būti vykdomi ir toliau, ypač jūsų šalies atžvilgių. Mes turime e, vykdyti savo pažadus ir padėti e, Haičio piliečiams pademonstruoti jų atžvilgių solidarumą. Jūs patvirtinate solidžią e, reformų programą ir ES yra e, tikra partnerė, tačiau, kad ji išliktų tokia partnerė, reikalingi finansiniai ištekliai. Ir tokių šalių kaip Haitis atžvilgių turime garantuoti tuos finansinius išteklius, todėl kova dėl ambicingo ES biudžeto yra garantija tų pažadų e, vykdymui. Man labai malonu, prezidentė, suteikti Jums žodį dabar ir noriu dar kartą pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą. Monsieur le Président. Pone pirmininkė, ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Ir man ir mano šaliai tenka be galo didelė garbė būti priimtam šiame garbingame parlamente Strasbūrė. Labai Jums dėkoju, kad priimate mane čia. Ponios ir ponai parlamento nariai. Aš atvykau čia norėdamas pasakyti, jog mano kredo yra lygiai toks pat kaip jūsų kredo, kuomet jūs kovojate su sunkumais, kuomet užtikrinote 30 šlovingųjų metų, lygiai toks pat kredo, koks buvo jūsų atremiant antrojo pasaulinio karo iššūkius arba nugriaunant Berlyno sieną. Lygiai toks pat kredo kaip ir tas kuriuo rėmėsi ir kuris įkvėpė Paul Henri Spak. Noriu Jums pasakyti, jog nepaisant sunkumų ir nepaisant žaizdų, Haitis nenuleidžia rankų. Lietai, bet užtikrintai Haitis keliasi. Ir norėčiau Jums pasakyti šią gerą naujieną. Mes keičiam savo kursą ir darome tai mūsų žmonių drąsos dėka, mūsų administracijos pasiryžimo dėka ir puikiai suprantam, jog Europos pagalba čia suvaidina labai svarbu vaidmenį ir aš esu jums už tai labai dėkingas. Aš tame matau istorijos sąlygotus draugystės ženklus. Ir būtent dėl tos draugystės mes negalime dabar likti abejingi, matydami finansinės krizės jums keliamą grėsmę, nes ta krizė mus taip pat paliečia. Aš esu įsitikinęs, jog susivienijusi Europa, taigi dar stipresnė Europa, sugebės nugalėti krizę ir atgaivinti savo ekonomiką. Aš esu įsitikinęs, jog jokia recesija negali būti amžina. Krizės trukmė priklauso nuo reagavimo greitumo bei nuo priemonių, kur yra imamasi išmintingumo. Kartu su Mario Draghi ar Kristin Lagarde bei kitais iškiliausiais planetos protais jūs nugalėsite krizę. Būdamas čia, aš norėčiau visų pirma jums, jūs, jums padėkoti už jūsų dosnumą ir solidarumą. Žinoma, jokia valstybė negali nugalėti skurdo vien tik tai gaudama labdarą. Be jokios abejonės, Haičiui kol kas dar reikia pagalbas. Tačiau Haičiui ypač reikia vystyti gamybą, prekybą, užtikrinti tiesioginės investicijas. Haitis yra prie abiejų Amerikų durų, Šiaurės Amerikos, kuri, kurios ekonomika vėl pradeda aukti, ir šalia Pietų Amerikos, kuri nebuvo paliesta krizės ir kurios ekonomika visą laiką augo. Tuo būdu Haitis užima strateginę, strateginę padėtį. Ir Haitis yra atviras investicijoms. Tai yra tam tikras tramplinas Europos įmonėms. Europos įmonės gali dalyvauti mūsų šalies atstatymę ir tuo pačiu užsitikrinti savo puikias pozicijas ateičiai mūsų regione. Haičiai reikia uostų, oro uostų, kelių tinklo, elektrinių, viešbučių Haitis turi daug derlingos žemės ir gali pats išsimaitinti. Ir žemės ūkio perviršis gali būti eksportuojamas. Haičio klimatas ir geografija yra unikalūs. Mes turime milijonus kilometrų pležų, puikaus balto smėlio pležų. Mūsų gamta yra dar net visa neištyrinėta, jinai nepaliesta žmogaus tam tikrose vietose. Nuo Laisvės forto iki Kai, nuo Gonaivės iki Miraguan, mūsų valstybėje yra labai daug gilių uostų, kurie yra apsaugoti pačios gamtos. Mūsų žmonės yra jauni, darbštus, drąsus ir aš norėčiau pakviesti jūs padėti mums vėl atgauti finansinę nepriklausomybę ir grįžti į finansinės rinkas. Aš esu čia tam, kad aptarčiau kartu su jumis laisvos prekybos būsimas sutartis. Noriu taip pat kartu su jumis aptarti išmaniųjų pelningų projektų įgyvendinimo klausimus. Mes turėtume kartu rasti būdų finansuoti šitiems projektams. Daugelis jūsų akademinio pasaulio atstovų profesorių esančių pensijoje svajoja, kaip jie galėtų prisidėti prie pokyčių pasaulyje, kaip padaryti pasaulį teisingesnį ir geresnį. Atsiųskite juos pas mus, jie galėtų mokyti mūsų studentus ar renkti mūsų dėstytojus. Prisidėkite prie istorinių pokyčių. Istorija musėja su Ispanija, Anglija, Prancūzija, Italija, Lenkija šiek tiek artimesnė istorija primena mus, mums 40-ųjų e, metų mūsų prekybinius ryšius su Vokietija. Istorija taip pat e, mato, kas e, dabar vyksta mūsų santykiuose su ES, kaip ES padeda AKR valstybėms vystomoje bendradarbiavimo srityje. Europa gali didžiuotis savo vaidmeniu pasaulyje, savo įtaką, savo pasaulyje žiūrą savo filosofinėmis e, mokyklomis, filosofinė mintimi, didžiuotis tuo, kaip sprendžia mūsų planetoje kylančias problemas, didžiuoti savo iniciatyvomis e, bei savo vaidmeniu, padedant kylančioms valstybėms. Europos jaunimas turi žinoti, jog pietų valstybės tiki, jog Europa joms padės. Europos jaunimas negali uždaryti durų, izoliuotis nuo jo dosnumo ir nuo jos protingų žingsnių priklausys pasaulio ateitis. Pasaulis galbūt bus draugiškesnis, broliškesnis e, ir ekonomika bus moralesnė, jinai taps ekologiškesnė. Haitis, aišku, dabar atsikrato senų stereotipų ir atsikrato savo senųjų demonų. Dabar bandome kovoti su dikumėjimu ir atsiveriame pasauliui. Štai jau pusantrų metų, kaip mano administracija siekia šitų tikslų, kartais mes susidarėme su nesėkmėmis, tačiau niekas nepaneiks, jog mes tai darome vadovaudomėsi tik gerą valią. Šiais metais Haitis nukentėjo nuo uragano Aizekas ir Sendi. Ir dar kartą teko konstatuoti, jog žuvo žmonių, buvo sunaikinta daug derliaus, būstų, galvijų. Ir šį kartą taip pat tarptautinė bendryje mums e, suteikė pagalbą ir padėjo gelbėti žmonės bei atstatyti šalį. Aišku, mes turime išsiveršti iš uždaro rato, kuriame esame, nes e, tai yra vienintelis kelias, kuris padės mums atsitiesti. Haitis atsikels, jisai atsities, todėl kad mes supratome, jog mūsų šalies pažeidžiamumas, kuris yra ir dabar jau didelis, taps dar didesnis dėl klimato kaitos, kuris e, palies Antilų regioną. Haitis atsikels, todėl kad mes labai ryštingai dirbame, stengdamėsi pasukti laiką savo naudai. Mes bandome užtikrinti prevencinės priemonės, o prevencinės priemonės toje srityje reiškia teritorinį planavimą. Tai reiškia, jog mes turime padaryti šalį mažiau pažeidžiamą. Turime galvoti apie mūsų hidrografinius baseinus, kadangi netvarkingos e, statybos bei miškų naikinimas čia kelia labai daug problemų. Mes turime planuoti teritorijas ir turime užsitikrinti apsaugą nuo įvairių gamtinių nelaimių. Mano valstybė nori teritorinį planavimą paversti realybę. Mes naudojame tam tikras priemonės. Visų pirma, geokosminės informacijos nacionalinio centro e, veiklą. Jūs paremėte šią struktūrą. Taip pat e, mes turime tarp žinybinį teritorinio planavimo komitetą. Jūs taip pat prisidėjote prie jo kūrimo ir aš jums už tai labai dėkingas. Aš noriu, kad mūsų administracija imtųsi konkrečių veiksmų šioje srityje. Jūs matote, jog senasis kontinentas šioje srityje pirmauja, kaip yra sakoma, pas mus Europą aplenkė kitus. Europa ir toliau yra daugam pavyzdys kintančiame pasaulyje. Dabartinėme kontekste tos valstybės, kurios veikia pavieniui, bus priverstos jungtis. Vyks regioninio jungimosi procesas ir bus kūriamos laisvo judėjimo žmonių ir prekių laisvo judėjimo erdvės. Tačiau tai bus nepriklausomų valstybių vienijimasis išsaugant tapatybę. Karibų didžiųjų mažųjų antylų regionas gali iškilti vieną dieną kaip tikra nepriklausomų valstybių sąjunga ir ji pasinaudos savo išskirtinę geostrateginę poziciją. Ėjimas šituo keliu yra ne tik tai stabilumo užtikrinimas bei taikos pasaulio užtikrinimas, dar daugiau, tai yra galimybė įgyvendinti naujas iniciatyvas vystomojo bendradarbiavimo srityje užtikrinti taiką bei e, teisingumą. ES padėdama AKR valstybėms įneša savo indėlį, svarbu indėlį šioje srityje. Vystamai bendradarbiavimo fondo regioninės integracijos e, paketas dabar tapo didesnis. Ir Haitis visiškai remia šią iniciatyvą. Haitis supranta savo svorį, savo vaidmenį regione, tačiau supranta ir savo trūkumus. Mes į tai žiūrime realistiškai ir įvertiname savo atsilikimą. Tačiau mes nusprendėme, jog nereikia užsimti saviplaką o geriau intensyviai dirbti, kad užpildytume esančias spragas. Ir kiekvieną dieną vis daugiau. Aišku, mūsų darbas nebus sprinto rungtis, tariant sportinę terminologiją. Tai bus ilgos distancijos bėgimo rungtis. Europa mums yra sektinas pavyzdys, nes prieš pusę amžiaus kai kurios jos valstybės gyveno labai sunkiai, tačiau dabar jos E, remiasi jau sukurtų tvirtų pagrindų, kuris e, ateityje leis dar labiau sustiprėti. Europa skaidriai valdo viešuosius išteklius, racionaliai juos naudoja, užtikrina nepriklausomas teisingumo e, struktūras, aukštą švietimo lygį europiečiai nori nuolat intensyviai dirbti, siekdami stiprinti savo E, ūkį. Sėkmė nepripažįsta sienų. Mano kadencijos metu bus e, dedama labai daug pastabų, pastangų, kad būtų užtikrinamas tinkamas švietimas, kad būtų kovojama su korupcija, kad būtų įtvirtinta teisės valstybė. Ir aš manau, kad rezultatai tikrai bus. Per mažiau nei dviejus metus daugiau nei milijonas vaikų, kurie anksčiau buvo palikti likimo valiai, jau gali lankyti mokyklą ir už jų mokymasi apmoka valstybė. Atstatymo metu, valstybės atstatymo metu buvo apie milijoną benamių, dabar jie jau yra apgyvendinti ir jų apgyvendinimas taip pat buvo įmanomas ir jūsų pagalbos dėka, jūsų mokesčių mokėtojų pagalbos dėka. Aš noriu pasakyti, jog labai už tai esame jums dėkingi ir jūsų pagalba nebuvo išvaistyta. Ir patys pažeidžiamiausi žmonės pasinaudojo jūsų pinigais. Teisinė valstybė, kurios mes siekiame, numato, jog siekdami teisinės valstybės įtvirtinimo, mes užtikriname, jog vakuojančios vietos valstybės e, institucijose būtų užpildytos. Mes taip pat paskelbėme naują konstituciją, nepaisant to, kad ji dar nėra tobula. Vėl dirba prokuratūra. Konstitucinė taryba jau prisiekė. Rinkimų nuolatinė taryba yra kuriama. Rinkimai po kurių bus atnaujintas trešdalis Senato, taip pat yra rengiami, užtikrinamos piliečių teisės, spaudos laisvė yra užtikrinta, žodžio laisvė opozicijai dar labiau užtikrinta, korupcija mažėja, nusikalstamumas taip pat nebėra nebaudžiamas po truputį teisingumas tampa vis teisingesnis. Kalbant apie žmogaus teisės, aš labai daug pastangų dedu, kad būtų ratifikuotos e, konvencijos, kurioms įsigaliojus kai, kurie, kai kuriems nusikaltimams nebebus taikomas senaties terminas. Prieiga prie sveikatos paslaugų, prieiga prie teisė prie darbo, lygybės principas, nepilnamečių apsauga. Taip pat taps realybė pas mus ir pirmieji ženklai, jog tai bus, jau yra. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai. Iš pradžių Europa sukūrė ekonominę sąjungą, Anglių ir plieno bendrijos kuriejai suprato šią svarbą. AKR šalis turi suprasti tai taip pat ir ypač Haitis. Jūsų bendradarbiavimas su mumis, padedant mums vykdyti didelius infrastruktūros projektus, yra labai e, svarbus dalykas. Nacionalinio, nacionalinio, nacionalinės magistralės numeris 3 statyba ką tik tai pabaigta. E, inauguruojant šį kelią dalyvavo komisaras Piebalks. Ir e, šis kelias padės mums dinamizuoti ekonomiką visame regione. Yra plėtojamos žaliavų perdirbimo įmonės esančios e, pasienyje su Dominikos Respublika, kiti projektai vykdomi taip pat. Būtent todėl nuo pat savo kadencijos pradžios aš e, pareiškiau, jog mes remiamės tokiomis vertybėmis, kurios kyla iš e, jūsų išminties, jūsų idealų, jūsų senosios civilizacijos ištakų. Tai yra tos vertybės, kurias spinduliuoja parlamentas Strasbūrė. Tai yra jūsų demokratinių idealų vertybės. Tai yra tos vertybės, kuriomis remdamėsi jūs mums padedate. Tos vertybės, kuriomis remdamėsi jūs taip šiltai mane priėmėte šiandien. Dėkuoju Jums uždėmesi. Vielen Dank, Herr Staatspräsident. Vielen Dank für Ihre. Ačiū, prezidente. Dėkoju už jūsų žodžius. Dėkoju Jums už tai, kad mums priminėte ir ES įkvėpėjus. Aš manau, kad jūsų kalba buvo didžiulis stimulas, priminimas, kad mūsų integracijos projektas yra svarbus ne tik mums, bet ir kitoms pasaulio vietoms. Taigi Ponios ir ponai, dėkoju Jums uždėmesį ir Jums, ponė prezidentė, linkiu sėkmės tolesnėme Jūsų darbe. Ačiū.